Good afternoon, ladies and gentlemen. We can continue. Labą dieną, ponios ir ponai, galime tęsti darbą. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas, pagal jį man malonu labai sveikinti su ponu Peteriu Pelegriniu, Slovakijos Respublikos ministro pirmininko pavaduotojų investicijoms ir informaciniai visuomeniai pareigas einančių tarybos pirmininkų. Su juo aptarsime Slovakijos pirmininkavimo prioritetus. Kaip žinote, kiekvieno pirmininkavimo taryboje laikotarpio pradžioje į mūsų komitetą atvyksta už sanglaudos politiką atsakingas ministras. Jis pristato naujos pirmininkaujančios valstybės prioritetus toje srityje, už kurią mes esame atsakingi. Sveiki atvykę, ponė Pelegrini. Noriu Jums priminti, kad Slovakijos, Slovakija perima pirmininkavimą Europos ministrų taryboje labai sudėtingu ES laikotarpiu. Be ekonominių ir socialinių sunkumų valstybės narės ir toliau e, sunkumų, su kuriais susitarė valstybės narės, ES dabar tenka E, tvarkyti su referendumo jungtinėje karalystėje e, rezultatais ir taip pat įveikti vis didėjantį čia kritiką ir populizmą. Bet mūsų darbas turi būti tęsiamas, nepaisant tų sudėtingų sąlygų. Ir manau, kad aš visų mūsų vardu e, turėčiau palinkėti pirmininkaujančiai valstybei sėkmės. Galite tikėtis mūsų paramos. Siūlau keistis nuomonėmis įprastu formatu. Pirmiausia, suteiksiu žodį ministrui, jis pasakys įžanginę kalbą, galbūt ne ilgiau nei 15 minučių. Po to suteiksiu žodį komiteto nariams. Pirmiausia, pradėsime nuo koordinatorių. Taigi, ponė Pelegrini, žodis jums. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiamiai parlamento nariai. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už galimybę man kaip ministro pirmininko pavaduotojui pristatyti mūsų šalies prioritetus Slovakijos pirmininkavimo laikotarpiu. Taip pat pakalbėsiu ir apie mūsų programą sanglaudos politikos rytyje. Pirmininkaujantį Slovakiją, kaip jau sakė pirmininkė, e, perima pirmininkavimo vairą e, tokiu metu, kai ES yra atsidūrusi precedento neturinčioje situacijoje. Junktinės karalystės referendumo rezultatai mums iškėlė naujų iššūkių. Pirmą kartą istorijoje mums tenka e, susidurti su situacija, kai viena iš valstybių narių pasitraukė iš ES. Permant pirmininkavimą šiais sudėtingais laikais mes turime matyti galimybės ten, kur kiti išvelgia riziką ir iššūkius. ES turi tapti stipresnė, geresnė ir, kur įmanoma, labiau susivienijusi, vieningesnė. Mes aiškiai turime pateikti teigiamą darbo atvarkę, kurią suprastų piliečiai ir verslas. Aš puikiai suprantu, kokį svarbų vaidmenį mūsų demokratijose atlieka nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas. Čia 28 valstybių išrinkti atstovai e, atlieka teisėkuros priežiūros ir biudžeto formavimo užduotis. Ir dėl to aš nekantrai laukiu mūsų bendradarbiavimo per artimiausius keletą mėnesių. Man jau teko garbė susipažinti su kai kuriais šio komiteto nariais ir aš dabar visai stengsiuos e, palengvinti, sudaryti sąlygas veiksmingam metradarbiavimui tarp tarybos, komisijos ir Europos parlamento. Dabar pristatysiu keturias Slovakijos pirmininkavimo prioritetinės rytis. Tai yra ekonomiškai stipri Europa, šio laikinė bendra rinka, tvari migracijos ir prieglopščio politika ir visame pasaulyje dirbanti Europą ekonomiškai stipri Europa, nepaisant tam tikrų Europos ekonomikos atsigavimo ženklų po krizės, vis dėlto, kad ekonomika visiškai atsigautų, reikia mm, tolesnių veiksmų. Mūsų pirmas, pirma prioritetinės rytis yra sutelkta iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti palankę aplinką investicijoms ir toliau plėtoti ES. Pirmininkaujantį Slovakiją yra įsitikinusi, kad veiksmingas investicijų priemonių naudojimas struktūrinės reformos ir atsakingas požiūris į viešosius finansus mm, kaip tik ir sudaro ekonomiškai stiprią Europą. 2017 m. biudžetas bus labai svarbus dosie ir mm, gebėjimas susitarti, baigti dėrybas dėl šio dosie dažnai būna pats didžiausias iššūkis pirmininkaujančiai valstybei antrą pusmetį, antrą metų pusmetį. Bendra rinka yra vien, vienas didžiausių Europos pasiekimų ir kliūčių šalinimas bendroje rinkoje yra mūsų pirmininkavimo pagrindinis prioritetas. Mes norime turėti gyvybingą bendrą rinką, kuri būtų konkurencingumo ir inovacijų variklis. Pirmininkaujančios valstybės vizija yra toliau plėtoti tokius projektus kaip energetikos sąjunga ir bendra skaitmenė rinka. Toliau e, tvari migracijos ir prieglopščio politika. Migracija yra reiškinys, kuris visada egzistavo, bet dabartiniai migrantų srautai mm, reiškia papildomą spaudimą ES išorės sienoms ir prieglopščio sistemoms valstybėse narėse. Ir mes sieksime, kad Europa turėtų tvarę ir, ir e, migracijos ir prieglopščio politiką. Nors mm, daug mūsų laiko reikalauja iššūkiai ir įvykiai ES viduje, mes negalime užmiršti ir savo pasaulinių įsipareigojimų tarptautinėje arenoje. Pirmininkaujantį valstybę e, toliau e, stiprins ES tarptautinį vaidmenį, mes e, sieksime įgyvendinti darbo tvarkę 2030 Aš dabar esu komitete, kuris yra atsakingas už regioninę plėtrą ir turiu pasakyti, kad sanglaudos politika prisideda ne tik prie e, ekonominių, socialinių ir teritorinių skirtumų Europos regionuose mažinimo, bet taip pat prisideda ir prie išmanaus, tvaraus ir integralaus augimo. Mes e, manome, kad e, sanglaudos politika kaip pagrindinė ES investavimo politika turėtų būti įgyvendinama ir ateityje. Slovakijos pirmininkamo laikotarpiu mes tęsime darbą taryboje ir sutelksime dėmesį į sanglaudos politikos įgyvendinimą. Ir taip pat įvertinsime reformuotos sanglaudos politikos elementus ir aptarsime būsimą perspektyvą. Svarbu surinkti pakankamai įrodymų, kad būsimos diskusijos būtų grindžiamos tvirtais pagrindais. Mes taip pat ketiname E, rengti diskusijas dėl komisijos teisėkuros pasiūlymų, taip pat diskutuoti su Europos parlamentu. Komisija neseniai pateikė teisėkuros pasiūlymą, kuriuo e, siekiama peržiūrėti mechanizmus skirtus Graikijai ir Kiprui. Mm, taryba jau pradėjo dirbti su šio dosie ir komisijos pasiūlymas susilaukė plačios paramos. Aš manau, kad taryba greit patvirtins savo poziciją ir tada dirbsime su regionės plėtros komitetu sieksime baigti nagrinėti šį dosiją savo pirmininkavimo laikotarpiu. Be to, Balandžio pabaigoje buvo mm, patvirtintas bendri, tarybos bendras požiūris dėl struktūrinių reformų paramos programos. Pirmininkaujantį Slovakiją ketina pradėti trišalius dialogus su Europos parlamentu artimiausiais mėnesiais. Dar vienas mūsų pirmininkavimo prioritetas yra sanglaudos politikos supaprastinimas. Komisija įsteigė aukšto lygio darbo grupę dėl supaprastinimo, kuri parengė keletą rekomendacijų dėl dabartinio programavimo laikotarpio po vasaros atostogų mes m, mm, tikimės, kad komisija pateiks teisėkuros pasiūlymą dėl supaprastinimo. Mes sieksime veiksmingai dirbti taryboje, kad tie pakeitimai būtų įgyvendinti kaip galima greičiau, kad ES lėšų valdytojai ir naudos gavėjai e, pajustų teigiamą poveikį artimiausioje ateityje. Tačiau šie pakeitimai neturėtų pakengti įgyvendinimo stabilumui ir neturi sukelti programų įgyvendinimo vėlavimų. Tuo pačiu metu mes pradėsime į priekį žvelgiančias diskusijas apie tai, kaip supaprastinti e, kontrolės sistemą ir daugiau dėmesio skirti rezultatams. Mums reikia mažesnės administracinės naštos ir daugiau e, partnerių pasitikėjimo. Mes e, suteiksime daug galimybių diskutuoti apie mūsų prioritetus. E, rugsėjo 15-16 dieną e, surenksime sanglaudos konferenciją Bratislavoje, ten dalyvaus komisijos narys Kretų ir ponė Mikhailova. Ir trijose diskusijų grupėse mes aptarsime įvairius sanglaudos politikos aspektus. Pirmoje grupėje Keisimės nuomonėmis apie sanglaudos politikos naujų elementų įgyvendinimą 2014-2020 metų laikotarpiu. Antroje grupėje e, nagrinėsime ryšius tarp sanglaudos politikos ir Europos ekonominio valdymo. Trečiojoje grupėje e, kalbėsime apie supaprastinimo procesus. Supaprastinimas buvo labai svarbi tema Europos aukščiausio lygio regionų ir miestų susitikime, kuris neseniai vyko Bratislavoje ir kuriame dalyvavo ir Europos parlamento nariai. Mes ir toliau bendradarbiausime su regionų komitetu ir surenksime seminarą dėl finansinių priemonių supaprastinimo. Be to, e, žiūrėsime, kaip yra įgyvendinama miestų darbo atvarkė patvirtinus tą urbanistikos, ES urbanistikos politiką Amsterdame, mes e, sutelksime dėmesį į praktinį įgyvendinimą. Ir Slovakija kartu su vienos miestu e, yra partnerystės būsto srityje koordinatorė. Mes ketiname surenkti tris sustikimus dėl būsto, e, ketiname įgyvendinti egzistuojančias keturias partnerystės, bet taip pat paremsime ir naujų partnerysčių iniciatyvas. E, Slovakija taip pat dabar pirmininkauja ir gyvendinant Dunojaus strategiją ir e, kartu su Europos komisija lapkričio mėnesį surenksime ketvir, penktąjį metinį ES Dunojaus strategijos forumą. E, be mūsų bendrų prioritetų. E, tame metinėme forume bus kalbama ir apie vandentvarką, žinių visuomenę, makro regioninių strategijų valdymą ir e, sąsają su ES fondais. Mm, taip pat e, lapkričio 16 dieną per bendrų reikalų tarybą mes kalbėsime apie supaprastinimą ir naujų reformuotos sanglaudos politikos elementų vertinimą. Mes taip pat norime įsiklausyti ir Europos parlamento nuomonę, todėl rudenį ketiname surenkti du seminarus Europos parlamente kartu su jumis. Vienas seminaras bus skirtas išmaniems miestams ir energetiniam efektyvumui, kitas bus skirtas teritoriniam ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Ir tikimės, kad tai bus gera proga pasikeisti su jumis nuomonėmis. Aš dabar nekantriai laukiu mūsų bendradarbiavimo ir manau, kad mūsų laukia sėkmingi šeši mėnesiai. Dirbsime ES labui ir galiu Jums pažadėti, kad darysiu viską, kad pasiektume savo bendrus tikslus. Ačiū. Thank you, Minister. Thank you for this presentation. Ačiū gerbiamas ministrė, ačiū už Jūsų pristatymą. Dabar norėčiau suteikti žodį politinių frakcijų koordinatoriams. Pradėsiu nuo pono Vanistelrojus. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad pas mus atvyko gerbiamas ministras, džiaugiuosi ir jo pristatytų pozityvių požiūrių kaip teisingai minėjote, perėmėte pirmininkavimą iš Niderlandų ir jie buvo atvykę pas mus savo pirmininkavimo pradžioje ir žadėjo baigti Amsterdamo pakto e, rengimą. Na ir įdomu bus pamatyti, kokie bus jūsų darbo rezultatai. Ir taip pat minėjote tas diskusijas dėl sanglodas, taip pat e, SIS programą. E, ir tai, kad norite pradėti dialogą, man atrodo, kad galbūt reikėtų paspartinti tos procesus ir ne tik juos pradėti, tačiau ir užbaigti. Tai tikrai būtų dar įdomu sužinoti daugiau apie tai, kokie yra jūsų planai. Ir taip pat be abejo mano mintise sukasi Junktinės karalystės pavyzdys, nes akivaizdu, kad tie regionai, kurie e, praeitie gavo itin daug struktūrinių fondų lėšų, dėja e, referendumo metu balsavo už išstojimą ir panašu, kad mes nesugebėjome prisibelsti į tų regionų mm, rinkėjų širdis. Ir man atrodo, kad čia reikia bandyti išvelgti problemos esmę. Be to taip pat reikia bandyti užmėgsti glaudesnį ir gilesnį ryšį su tais e, piliečiais ir rinkėjais. Na be abejo, visi mes čia sėdime Briuselyje, e, sėdime tame E, burbulę, užsidarę nuo visų, tačiau man atrodo, kad mums reikia e, mūsų rinkėjų paramos, reikia užtikrinti, kad Europa išliktų subalansuota ir man atrodo, kad teritorinės anglodos dimencija yra vienas svarbiausių politikos sričių. Tad norėčiau paklausti, ką ketinate nuveikti bendrųjų reikalų ministrų taryboje? kokios pagrindinės linijos bus brėžiamos, kalbant apie būsimą sanglaudą, nes Niderlandai, kurie pirmininkavo, dėja tų klausimų nepalėtė. E, direktorių lygių vyko vienas susitikimas, tačiau kažkokių įsamesnių diskusijų nebuvo suorganizuota. Ir iš esmės daugiau ten buvo kalbama apie pridėtinę vertę, tačiau ne apie sanglaudą ir jos ateitį. Ir man atrodo, kad Slovakija yra dabar tikrai puikioje pozicijoje, gali E, imtis iniciatyvos šiuo klausimu. Aš pats mačiau e, tam tikrus dokumentus, kur Višegrado valstybės pristato savo pasiūlymus, savo mintis. Ir man atrodo, kad tai yra artima tam, e, kokie kryptimi nori eiti parlamentas ateityje. Tad mano klausimas ir prašymas būtų tiesiog detaliau išdėstyti savo planus. Taip pat e, kalbėjote, jog reikėtų išplatinti kvietimą tokiuose atvirose diskusijose, viešose diskusijose sudalyvauti, nebejotinai pasitengsime tai padaryti, nebejotinai pakviesime ir jūs, kad ir į rugsėjo mėnesį vyksinti posėdį. Tad e, tikiuosi, kad bus išplatintas toks kvietimas. Tokios būtų pagrindinės mano pastabos. Na ir penas pasvarstymui. Jeigu paklaustumėte manęs, aš manau, jog e, svarbu būtų ne vien tik žengti rizikos pasidalymo priemonių keliu. E, Europa tikrai patiria neblogą sėkmę kalbant apie EFSI, tačiau taip pat reikia investicijų įvairiose kitose sritise, kurios yra būtinos. Ir Be abejo, EPSI yra pui, pui, puikiai priemonė, tačiau tas lėšas reikia gražinti ar ten po dešimties metų ar panašiai. O kalbant apie socialinius projektus, ne visada įmanoma tai padaryti. Ir man atrodo, kad e, kalbant apie tokio pabudžio projektus, reikėtų numatyti mm, dotacijas. Tad norėčiau paklausti, kaip ketinate užtikrinti pusiausvyrą tarp EFSI sėkmės ir to tokio projektų rinkimosi tačiau kartu taip nėra užtikrinama integruota politika. Juk mes norime įgalinti miestus, regionus, valstybės narės, daryti tai integruotai ir žengti į priekį, įgyvendindami savo darbo atvarkę. Ačiū, pasisakiau APP frakcijos vardu, dėkoju. Ačiū labai, ponas Kreil, Socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Kreil. Ačiū pirmininkė, Dėkuoju ponui Pelegrinį už jo informaciją. Norėčiau pasakyti, kad jeigu nebūtų įvykęs referendumas Junktinėje karalystėje, tai pirmininkaujančios valstybės programa būtų neprikaištinga. Jūs neatsakingas už tai, kad referendumas įvyko likus septyniom dienom iki jūsų pirmininkavimo pradžios ir rezultatas yra toks, koks yra. Taigi nei parlamente, nei komisijoje, nei taryboje vis dėlto mes negalėsime elgtis taip, tarsi nieko neįvyko. Nepriklausomai nuo kada nors prasidėsiančių dėrybų, nepriklausomai nuo visų tų būsimų įvykių, vis dėlto pirmininkaujanti valstybė turėtų pagalvoti, kaip tą ne tik tai dėl referendumo sumažėjimo pasikeimo, bet ir apskaitai mažėjančio pasikeimo bent dalį reikėtų susigražinti. Ir apie tai reikėtų galvoti, svarstant ateities anglodos politiką. Pavyzdžiui, svarstant, kaip sanglodos politiką pristatyti valstybėse narėse, kadangi darosi kartais keisti dalykai. Komisijos vicepirmininkas paragino pristatyti Junkerio investicijų planą regionuose ir vietuose. Tačiau, žinoma, tas paraginimas yra nukreiptas į mus, bet mes ir taip teikiame tą informaciją. Tačiau juk mes nesame vieni atsakingi už tai, ir tie, kurie regionuose turėtų reklamuoti struktūrinius fondus, raginti jais pasinaudoti. Aš manyčiau, kad galiausiai pačios valstybės narės turi imtis tos užduoties ir daryti reklamą. Aš norėčiau paprašyti pirmininkaujančios Slovakijos kad ji šią veiklą papildomai įtrauktų į savo pirmininkavimo programą, kad ji padėtų pasiekti valstybės narės, jų visuomenės. Aš jums pritariu, kad reikalinga moderni vidaus rinka, konkurencinga vidaus rinka, tačiau ko ji verta, jeigu joje niekas nenori dalyvauti. Aš net neįsivaizdavau, kad Taip e, galėtų atsitikti, jog viena iš valstybių narių panors, panorės išstoti iš ES. O kadangi taip jau atsitiko, mes turime pasistengti, kad jos pavyzdžių nepasektų kitos valstybės narės. Todėl mes turime pagalvoti, kaip e, užkirsti kelią kitoms, galbūt reikia sėkmingai dirbti ir galbūt siekti susigražinti visuomenės pasitikėjimą. Thank you, thank you very much. Ačiū, ačiū labai. Dabar žodis poniai Tomašyčiai pasisakys AKR frakcijos vardu. Dėkoju. Turiu vieną nedidelį klausimėlį. Pirmininkaujančių Slovakijos prioritetai - ekonomiškai stipri Europa, tvari migracijos ir prieglupščio politika, globaliai globaliuose procesuose dalyvaujanti Europa ir bendroji rinka. Na ir man atrodo, kad bendroji rinka yra tie klyjei, kurie tarsi laiko mm, mus e, visus bendroje erdvėje, tad norėčiau daugiau, kad pakalbėtumėte apie tą modernę e, bendrą rinką ir kaip ją įsivaizduojate. Ačiū dabar žodis Alda frakcijos atstovui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sveikinu atvykusius Slovakijos atstovus ir uh, Aš pats kaip Niderlandų atstovas net nebejoju, kad po Niderlandų pirmininkavimo toliau sėkmingai tęsite mūsų šalies pradėtus darbus, kalbėjote šiandieną apie urbanistinės darbo tvarkės kūrimą ir žinau, kad jūsų vyriausybė dirbs kartu su Niderlandų institucijomis rengdami šį dokumentą. Tad labai džiaugiuosi tuo, kad jūs vadovaujatės tą pirmininkaujančių šalių trejeto dvasia. Tikiuosi, kad e, urbanistinė darbo tvarkė bus sėkmingai parengta ir išliks gyvybinga. Taip pat norėčiau daugiau sužinoti apie darbo programą, kalbėjote apie būsto užtikrinimą, minėjote, kad dirbsite kartu su viena. Norėčiau paklausti, kaip užtikrinsite, kad pavyzdžiui ir būsima pirmininkantį valstybę Maltą ir po to seksinčios pirmininkančios valstybės taip pat dirbtų su urbanistinės darbo tvarkės klausimu. Dar viena tema. Ji yra susijusi su migracija. Kaip žinia, sanglaudos politika glaudžiai susijusi su solidarumu. Tai yra susiję su tuo, kad labai svarbu užtikrinti, kad e, pinigai e, nukeliautų ten, kur reikia. Ir kalbant apie mm, tarybos primtus sprendimus, e, buvo skirta lėšų skirtų migracijos problemos suvaldymui, pabėgėlių integravimui skirtingos ES valstybėse narėse. Tad norėčiau paklausti, ar jūs ketinate įgyvendinti taryboje duotą pažadą dėl mm, pabėgėlių paskirstimo tarp valstybių narių ir ar ketinate pasinaudoti tinkamų sanglaudos instrumentų deriniu ir galbūt pati Slovakija norėtų tapti e, pavyzdinė valstybė e, nare Europos Sąjungoje, priimdama pabėgėlius. Ačiū. Dėkoju dabar žodis poniai Ivanai. Ačiū pirmininkė, ačiū ministro pirmininko pavaduotojui, kuris atvyko į mūsų komitetą. Dėkuoju už jūsų pasiūlymą bendradarbiauti ateinantį pusmetį. Iš tikrųjų, man malonu girdėti, kad jūs parengėte tikslingą sanglodos politikos programą jums pirmininkaujant. Aš iki 13 puslapio pasigėdau ankstesnio pirmininkavimo programoje sanglaudos politikos konkrečių nuostatų ir todėl galvoju, kad kitame pusmetyje, kitame pusmetyje sanglaudos politikai bus skiriama daugiau dėmesio. Iš jų pasisakymo supratau, kad jūs esate nusiteikę iš tikrųjų daugiau dėmesio skirti sanglaudos politikai. Norėčiau paklausti dviejų konkrečių dalykai. Prieš tai kalbėjęs kolega paminėjo pabėgėlių politiką, aš jos neminėjusiu, tačiau jūs kalbėjote apie tai, kad pabėgėlių politikai skirsite prioritetinį dėmesį. Šis komitetas ir parlamentas kovoja už tai, kad struktūrinių fondų lėšos būtų skiriamos ir m, mm, pabėgėlių integravimo socialinėms reikmėms. Tačiau aš manyčiau, kad valstybės narės tiesiog reikėtų paraginti, kitaip jos to savo iniciatyvo nepadarys. Mes vien parlamento atstovai negalime užtikrinti viso komunikavimo su ES piliečiais proceso. Todėl pabėgėlių klausimų reikėtų paraginti valstybės narės imtis veiksmų, ne tik paskirstant E, pabėgėlius, bet ir panaudojant konkrečių fondų lėšas, įgyvendinant konkrečias priemonės. Taigi aš manyčiau, kad jums reikėtų imtis iniciatyvos. Taip pat malonu buvo girdėti, kad miestų darbo tvarkė yra svarbi tema jūsų pirmininkavimo programoje. Mūsų komitetui tai labai svarbi tema, parengėme pranešimą savo iniciatyvą ir mes reikalavome, kad miestai įgautų kuo svarbesnį vaidmenį. Aš esu iš vienos, kurioje daug dėmesio skirima būstui, tačiau kalbant apie miestų darbo tvarkę, šalia būsto atsiranda ir papildomos temos oro kokybė, skurdo mažinimas, integracija. Tai ta pati problema kaip ir valstybėse narėse, sprendžiant migracijos klausimus, kadangi vietos lygmenių integraciniai procesai miestų lygmenių taip pat yra nepakankamai e, sėkmingi. Ačiū labai, mano sąraše dar yra trys žodžiai, paprašė kolegos, keturi vis dėlto. Ir dabar Galbūt pirmiausia suteiksiu žodį gerbiamam ministrui, kad jis atsakytų į jau pateiktus klausimus, o tada tęsime mūsų diskusijas ir pradėsime antrąjį klausimų raundą. Kągi, dėkoju už klausimus ir jeigu neprieštarausite klausimų atsakymų sesijoje, norėčiau kalbėti savo gimtają, slovakų kalbą. Tikiuosi, kad vertėjai išvers mano pasisakymą. Ačiū labai gerbiami nariai už pateiktus klausimus. Į kai kuriuos tų klausimų, klausimų galiu pamatyti atsakyti grupėmis ir kai kuriuos iš jų paliesiu atskirai. Na ir pono Vanistelirojus iškeltos problemos, galiu pritarti tam, ką jis pasakė pritariu ir ponai Van Kler, suprantu, kad sudėtinga užtikrinti tinkamą komunikaciją, mūsų rezultatų reklamavimą. Ir pavyzdžiui, kalbant konkrečiai apie Junktinėje karalystėje vykusi referendumą, taip, tai yra vienas iš tokių galbūt nesėkmės pavyzdžių, tačiau jau kurį laiką mes jaučiame, kad ES piliečiai kažkodėl tai mm, nesugeba suvokti e, buvimo ES duodamos naudos, nesugeba suvokti narystės naudos. E, Na ir man atrodo, kad svarbu tam skirti daugiau dėmesio, ypač atsižvelgiant į Junktinėje karalystėje vykusio referendumo rezultatus ir tai, kad viena iš ES valstybių narių nori pasitraukti. Man atrodo, tai yra tinkama proga persvarstyti savo požiūrį, juk nenorime, kad e, e, ši situacija įsibėgėtų ir panašus referendumai kartotųsi kitose valstybėse narėse. Būtent dėl tos priežasties, kai kalbame apie sanglaudos politiką, pirmiausia, turime pripažinti, kad net pats pavadinimas sanglaudos politika ne visiems yra suprantamas, bent jau Slovakijoje. Paprastas eilinis pilietis ne visada žino, ką tai reiškia, kas tai yra. Ir man atrodo, kad mes su savo rinkėjai, su savo piliečiais turime kalbėti jiems suprantamą kalbą. mes turime e, kiekvienu konkrečiu atveju nurodyti kokią naudą, kokius konkrečius projektus e, padeda įgyvendinti sanglaudos politiką, kaip tai padeda gerinti infrastruktūrą, būstą, aplinkosaugą, patobulinti. Ir man atrodo, kad čia svarbus yra visų valstybių narių pasiekti rezultatai, tiek ir labiau pažengusių, tiek ir ne ir galbūt ES e, valstybės senbuvės taip pat galėtų garsiai kalbėti apie tai, jog nebūtų taip toli pažengusios, jeigu nebūtų gavusios ES paramos. Nereikia įsivaizduoti, kad plėtra vyksta automatiškai. Juk mes puikiai pamename tuos laikus, kai tarp uh, Europos šalių buvo E, sienos, o dabar jaunoji karta laisvą judėjimą laiko savaime suprantamų dalykų. Jiems netgi sunku būtų įsivaizduoti, ką reikštų gyventi ne šengeno erdvėje. Ir tai jiems, kaip jau minėjau, yra tarsi kažkokia tai duotybė. Jie pamiršta, kad tai yra buvimo ES e, šeimoje duodama nauda. Man atrodo, kad mes turime pagerinti sanglaudos politikos reputaciją Ir gerbama pirmininkė taip pat minėjo šiandieną, jog sanglaudos politika tikrai duoda puikių rezultatų, tačiau dėja jos reputacija, jos įvaizdis nėra įtin geras. Neretai apie sanglaudos politiką kalbama neigiamame kontekste ir tai priklauso ne tik nuo um, nacionalinių valdžios institucijų, tačiau ir nuo jūsų Europos parlamento narių. Mes visi privalome teigiamai atsiliepti apie sanglaudos politiką Ir mm, aš manau, kad e, susitikimuose su jūsų komiteto nariais visada buvo demonstruojamas toks konstruktyvus požiūris. Jūs viską ne vien tik kažkokiais tai biudžeto terminais matuodavote, tačiau žiūrėdavote į tai kaip į kažkokią tai ateities viziją. Na ir ponas Vanistelio, jis taip pat įravosi, kokių konkrečių žingsnių ketiname imtis. Na, pirmiausia, norėčiau pasveikinti e, jį su Amsterdamo paktu. E, Tačiau tai yra tik paktas, tik dokumentas, kuriuo turi būti grindžiamas tolesnis darbas ir viskas, kas yra tame dokumente, turėtų būti pritaikyta praktiškai. Tad Amsterdamo paktas, e, miestų darbo tvarkė neturėtų būti laikoma kažkokiu tai jau baigtiniu procesu, tai yra tik naujo etapo pradžia ir reikia pažiūrėti, kaip visą tai būtų galima įgyvendinti praktikoje. Be abejo, mes norime konkrečių apčiopiamų rezultatų sanglaudos politikoje siekti. Nenorime vien tik kažkokias tai konferencijas, teorinės diskusijas organizuoti ir nepasiekti konkrečių rezultatų. Jeigu matome, kad kažkokios programos nėra pakankamai veiksmingos, pirmiausia, turime pabandyti išsiaiškinti, kas lemia e, tą tuos prastus rezultatus ir kai kalbame apie supaprastinimą, nekalbame apie tai, kad reikėtų supaprastinti projektus e, laikotarpį iki 20-ųjų, tačiau labai svarbu tiesiog imtis priemonių, kurios galėtų pradėti galioti jau dabar, nuo pačios akimirkos ir kad būtų pagerintas e, programos efektyvumas. Be abejo, tuo pat metu privalome pripažinti, jog e, prasti programų rezultatai kartais gali būti įtakoti ir to, kad e, e, vienas e, laikotarpis baigėsi, kitas laikotarpis netrukus prasidės, tokia sandūra. Ir be abejo, susikūrė didžiulė administracinė našta tokiu e, laikotarpiu, tai yra daug iššūkių keliantis laikas, tačiau aš nebejoju, kad šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje veiklos rezultatai tikrai pagerės, vis dėlto turiu pakartoti, Mes privalome siekti konkrečių priemonių e, supaprastinimo srityje ir ne vien tik renkti kažkokius tai nesibaigiančius dokumentus ar tekstus, kurie tik dar labiau komplikuos padėtį, bet turime siekti konkrečių priemonių, kurios nereikalaus e, visiško programavimo pakeitimo ir padėtų pasiekti konkrečių rezultatų jau netrukus. Mes taip pat turime susigražinti pasitikėjimą šioje konkrečioje srityje. Kartais man susidaro toks įspūdis, kad mes net, nesame tikri partneriai. Netinkamai bendradarbiaujame. Turiuomenėje valstybės narės, komisiją, naudos gavėjus ir taip toliau. kai žvelgiame į miestus ir regionus, man atrodo, kad automatiškai nereikėtų jų vertinti kaip kažkokių tai mm, subjektų, kurie norėtų uh, piktam tikslui panaudoti ar netinkamam tikslui panaudoti Europos fondų lėšas. Man atrodo, kad pirmiausia reikia pradėti nuo pasitikėjimo, reikia tikėti, kad jie vadovausis atsakingų požiūrių panaudodami tas lėšas. Man atrodo, kad čia svarbu tiesiog keisti patį požiūrį iš pamatų. Ir labai dažnai dėl tokio požiūrio, dėl manimo, kad lėšos bus netinkamai panaudotos, atsiranda tas toks nepasitikėjimas ir tai sukelia įvairių problemų. Na ir buvo taikomas įvairiausios priemonės, taisyklės, kurios tik dar labiau viską apsunkina, o mes priešingai norėtume supaprastinti situaciją. Norėtume kažkaip tai suformuoti tas būsimas anglodos politikos struktūras ir Man atrodo, kad reikėtų kalbėti apie tai, kaip būtų galima patobulinti sanglaudos politiką po 20 metų, tačiau taip pat aš nemanau, kad e, būtina ją keisti iš esmės. Galbūt būtų galima pakalbėti, kaip būtų galima procesus e, tęsti skaidriau, bet to svarbu suderinti tas priemonės su naujomis finansinėmis priemonėmis ir mm, netikiu, kad jas gali pakeisti subsidijas. Pritariu Jums, ponė Vanistelrojau, ne kiekviena, e, ne kiekviena viešo išlaida gali būti finansuojama iš e, naujų finansinių priemonių. Mes kaip šalis esame e, įsipareigojusi laikytis įvairių taisyklių susijusių su skolos valdymu. Todėl į tai reikia žiūrėti kaip į įvairių paramos priemonių kombinacija. Pone Tomašič taip pat klausė apie skaitmeninę bendrą rinką ir rytoj kitame komitete e, pristatysiu išsame darbo atvarkę šioje srityje, o šiandieną tik trumpai norėčiau paliesti šį klausimą. Mes manome, kad skaitmeninė bendroji rinka yra vienas pagrindinių pirmininkančios valstybės prioritetų. Po laisvo prekių, asmenų ir paslaugų judėjimo mūsų nuomonė tai yra viena svarbiausių laisvių ir konkrečiai čia kalbu apie laisvą duomenų judėjimą. Turiu pasakyti, kad kol kas dėje neradome vieno ir geriausio būdo, kaip būtų galima tai reguliuoti, juk yra 28 reguliuojamos nacionalinės rinkos ir kyla tam tikrų kliučių Ir jeigu ES nori išlikti konkurencinga pasaulinėje rinkoje, jeigu ji nori konkuruoti su kitais didžiaisiais žaidėjais, mes turime pagerinti situaciją ne tik dėl, dėl mūsų piliečių, tačiau ir dėl visos ES, tad privalome gerinti savo konkurencingumą. Jeigu norėsite išgirsti daugiau informacijos, aš melai galėčiau jie pasidalinti. Pone Veltenburgai, tikiuosi galėsite man atleisti, tačiau aš čia atstovauju ne Slovakijos Respubliką. Ir nelabai galiu komentuoti mūsų šalies poziciją ir migracijos krizę. Aš čia atstovauju e, tarybos poziciją ir esu pasirinkęs kalbėti apie sanglaudos politiką, tačiau e, galėčiau su jumis asmeniškai pasikalbėti apie Slovakijos Respublikos poziciją šio klausimu. Galbūt galėsime tai padaryti dvišalių pagrindų po posėdžio ir be abejo mes intensyviai dirbame šioje srityje, bendradarbiaujame su Austrija, tačiau jeigu neprieštarausite tą klausimą, siūlyčiau aptarti vėliau. Ponas Vana taip pat kalbėjo apie galimybę pasinaudoti europinėmis lėšomis migracijos tikslais. Be abejo, mes esame atviri diskusijoms. Manome, kad lankstumas šioje srityje būtų naudingas ir norėtume be abejo įgalinti ir valstybės narės, jeigu tik jos to pagidautų pasinaudoti tomis individualiomis programomis ir naudoti tas lėšas e, pasirinktais tikslais. Tačiau aš lankstumą suprantu ne kaip e, valstybėms narėms skirtų lėšų apkarpimą. Manau, kad valstybės narės turi rasti veiksmingų būdų, kaip valdyti tas lėšas, kurios yra joms skiriamos. Tuo pat metu aš manau, kad labai svarbu ES e, turėti pakankamai lėšų ir užtikrinti savalaikę reakciją į kažkokius tai netikėtus įvykius. Manau, čia būtų galima pasinaudoti daugiametę finansinę programą ar kažkokiamis kitomis priemonėmis. ir gerbimos komisarės nuomonė e, buvo teisinga. Ji kalbėjo apie tai, kad papildomos lėšos negali būti įmamos vien tik iš sanglaudos politikos fondo, reikia žiūrėti į visą ES biudžetą, galbūt būtų galima apsvarstyti tas programas, kurios buvo pradėtos įgyveninti prieš dešimt metų ir tada buvo kažkokios tai prioritetinės, o dabar galbūt jų svarba yra sumenkusi. Tad mes turime rasti išteklių ir surankyti tos išteklius iš viso ES biudžeto. Ta tikrai nesažinga, jog visada iš sanglaudos politikos įmamos lėšos. Iš tikrųjų, jų reikia pilnai išnaudoti dabar įgyvendamas programas. Kai kalbame apie migrantų integraciją, mes turėtume pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, taip pat darbo rinka turėtų uh, suteikti galimybės e, persikvalifikuoti. Aš manyčiau, socialinio fondo lėšomis būtų galima padengti šias išlaidas. Tai daroma, pavyzdžiui, Slovakijos Respublikoje. Žinoma, šiuo klausimu galima dar ilgai diskutuoti, tačiau aš pasakysiu, kad mes esame numatę e, parengti sąlygas tokiom išsamam diskusijoms. O dabar pateiksime kitus likusius klausimus Mikolašič pirmiausia. Mikolašik. Aš, aš galėčiau būti ir Miloševič, bet vis dėlto tai nėra mano pavardė. Dėkuoju už Jūsų pastangas teisingai ištarti mano pavardę. Gerbiamas e, ministro pirmininko pavaduotojau, sveiki atvykę į parlamentą. Ir dėkoju už galimybę, kad galime kalbėti e, savo gimtają kalbą. Aš manau, kad mes taip susikalbėsime daug geriau. Aš tiesiog norėčiau pasakyti kai ką pozityvaus ir konstruktyvaus. Kodėl aš paprašiau žodžio? Kolega Nisteroj ir Konstancija Kram pasakė apie tai, kad reikia stiprinti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad daug jaunų žmonių ES net nežino, kad yra sienos tarp valstybių. Slovakijoje. Slovakija yra žinoma kaip šalis, kurioje pastaruosiuose Europos parlamento rinkimuose buvo dalyvaujama menkiausiai visoje Europos Sąjungoje. Taigi aktyvumas buvo labai žemas. Žinoma, tai yra nemalonus faktas, kad mažiau negu 20 procentų gyveno, gyventojų dalyvavo rinkimuose. Nesuprantama, kodėl žmonės nebalsuoja už savo ateitį, kodėl jie nenori jos bendrai kurti, kodėl jie nesupranta ES. Tiesiog jie plaukia paviršimi. Jie pasitenkina paviršutinišką informaciją ir linkia visuomet kritikuoti Bruselį. Strasbūrė mūsų viceministras sakė štai ką. Davidas Kamerūnas e, visada, būdamas, e, vykdamas savo pareigas, teigė, kad e, jis visą laiką kritikavo Bruselės, visko kaltas Bruselis, o po to, likus trims mėnesiams iki referendumo, jisai pradėjo uh, raginti Europos Sąjungą, galysite e, išsaugoti savo narystę Europos Sąjungoje. O jūs, jūs esate labai energingas, jūs esate tinkamiausias asmuo imtis pirmininkavimo. Aš Būdamas Slovakas taip pat galiu pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad nutiesėme automagistrales, kad mes padarėme tą ir tą, tačiau mes pamirštame pasakyti, kad viskas yra nuveikta naudojant ES lėšas. Gyventojai sako, mes tai padarėme, tačiau pamirštama pasakyti, kad buvo naudojamos sanglodos lėšos. Ta pat daro ir jauni žmonės. Ir praėjusią savaitę plenarnėje sesijoje ministro pirmininko pavaduotojas sutiko su manim ir jisai pasakė, kad 86 procentai investicijų Slovakijoje e, buvo e, atlikta ES lėšomis. Pavyzdžiui, Kisicoje, Šiaurėje, Ošadnice kaime aš mačiau šešias didžiulės vėliavas, standus, kuriais buvo informuojama, kad statybos vyko finansuojant iš ES fondų. Taigi mūsų gyventojai priima finansinę paramą, tačiau šita parama kažkaip nepersikelia į kitas kitą lygmenį. Aš manyčiau, kad mes turėtume pasistengti nusiųsti savo rinkėjams, savo piliečiams labai aiškę žinę. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs manote galėtume pasiekti tuo. Kitas klausimas. Aš nelabai suprantu, kodėl galbūt dėl komisarės. Ako keby zostala dole. Kretų nusistatymo tiesiog yra pamirštama. Pamirštama, kad yra Dunojos, Baltijos regiono, taip pat Adadrijos regiono strategijos visi Slovakijos regionai gali dalyvauti įgyvendant šitas strategijos. ES regionai, ES mastu šitie regionai yra patys skurdžiausi. Juose BVP sudaro 40 procentų, skaičiuojant pagal ES vidurkį. Taigi, šitie regionai, išskyrus e, Lenkijos regionus, e, nėra iš esmės suinteresuota sumažinti skurdą šiuose regionuose. Iš tikrųjų, mes fondus galime įsisavinti prasmingai, naudingai. Aš manyčiau, kad ir šitam klausimui reikėtų skirti politinio dėmesio. Polkova, ačiū. mielas kolega, džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų komitetą. Mes jau pažįstami 17 metų, mes dirbame, dirbame nacionalinėme parlamente, e, šalia vienas kito. Aš esu įsitikinusi, kad jūsų pristatyta programa leis gruodžio mėnesio apibendrinant pasakyti, kad ji buvo pilnai įgyvendinta. Sanglodos politikoje jūs taip pat numatėte konkrečių veiksmų, o aš dabar norėčiau pakomentuoti jūsų programą iš regionų požiūrio. Be struktūrinių fondų mes nebūtume pajudėję iš vietos, aš iš Slovakijos rytų ir galiu konstatuoti, kad sanglodos politikos lėšos buvo reikalingos kiekvienoje gyvenvietėje, kiekviename kaime, kuriame gyvena 2-300 gyventojų ir jiems reikalingos struktūrinių fondų lėšos, bet jau keletą, tačiau gauti šitas lėšas reikia investuoti e, keletą mėnesių, rengiant programas ir, ir investavus keletą mėnesių darbo, vis dėlto tos lėšos yra nepaskiriamos. Todėl mes turime tęsti E, administracinių procesų suprastinimo e, pastangas, tačiau visa tai vyksta pakankamai lėtai. Mes turėtume suteikti lėšas supaprastintų būdų, siekdami gyventojus motivuoti pateikti paraiškas. Jeigu jie pateikia paraiškas ir jos yra atmetamos, tai kitą kartą teikdamas tą paraišką kiekvienas pagalvos, ar verta tai daryti. Aš manyčiau, mes turime surasti būdų. E, regiónoch. Ozývajú sa euroskeptici a máme aj my takého. Kaip pasiekti e, nutolusius regionus, kaip jiems e, suteikti finansavimą, kadangi mes girstam, išgirsime vis garsesnių balsų, jog joms, tiems regionams reikia e, lėšų, tačiau e, iš ES fondų jų nepasiekė nie centas. Ir todėl mes turėtume atsigręžti į nutolusias vietovės, kalnuotasias vietovės ir tiesiog lengvatiniu būdu nukreipti lėšas į šiuos regionus. Ir paskutinis klausiantysis kolega Polčiak. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad skaitydamas jūsų programą susidariau įspūdį, kad regioninės politikos temai skiriama netiek daug dėmesio. Todėl norėčiau sužinoti, ką jūs pirmininkaujantį konkrečiai, pirmininkaujantį konkrečiai, pirmininkaudami konkrečiai norėtumėt pasiekti. Tai, ką jūs pasakėte, papildė jūsų programos siekinius. O dabar norėčiau paklausti dviejų dalykų. Norėčiau pratesti ankstesnių kalbėtojų mintis ir pakalbėti apie jungtinį planavimą. Šita priemonė arba šita galimybė kažkaip yra nustemama į šalį. Manyčiau, kad ir jūsų šalyje galima rasti puikių pavyzdžių, kaip ES lėšomis galima daug ką nuveikti. Tai labai svarbu, skatinant naudotis ES lėšomis. Jos šiuo metu dar nepakankamai veiksmingai naudojamos. Iš kolegų pasisakymų išgirdau, kad reikėtų Europą pristatinėti daug intensyviau, tiesiog išryškinti ES politikos rezultatus. Aš iš tikrųjų pritariu šiai minčiai, kadangi daug kas nesupranta ES privalumų kartais kartais tiesiog pasida, pasitaikus kokiai nors problemai ar klaidai pamirštamas bendrasis tikrasis rezultatas. Reikėtų parodyti kaip projektai yra rengiami, kaip jie yra tvirtinami, kaip vykdoma jų atranka. Tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį į taip, tai, kaip projektus reikėtų pristatyti ir kaip lėšos yra skirstomos nepriklausomai nuo to, kuriai valstybei jos yra numatytos. Labai svarbu parodyti, kad e, tos e, projektinės veiklos investicijų rezultatai yra svarbus patiems piliečiams. Iš tikrųjų reikėtų skelbti programų įgyvendinimo rezultatus, galgi netgi kiekvieno projekto rezultatus, kad būtų komentuojama kiekviena tos projektinės veiklos eilutė. Reikėtų pagalvoti, kaip tai padaryti. Tai svarbu, turint omenyje ir Junktinės karalystės e, referendumą. Tuo labiau, kad kai kurie Junktinės karalystės regionai, kurie gavo ES finansavimą, balsavo už išstojimą iš ES. Juk visa tai rodo, kad piliečiai tiesiog nežinojo apie tų projektų mm, egzistavimą. Aš manyčiau, kad projektų pristatymas, detalus pristatymas yra labai svarbi veiklos rytis. Ačiū, aš jau sakiau, kad tai buvo paskutinis klausimas, bet dar ponas Vanisteroj nori tarti porą žodžių. Na, aš klausiau apie dalyvavimą ir sąraše yra paminėta rugsėjo 15-16 diena, jūs apie tai kalbėjote, taip pat minėjote užsienio reikalų e, ministrų tarybos posėdį ir sakėte, ko norite pasiekti. Ir tai bus tas momentas, kai bus padarytos išvados dėl sanglaudos politikos. Ar jūs suprantate, kad ir mes galime ten būti pakviesti ir galime dalyvauti ir diskutuoti? Okay, thank you, thank you. These were more than two words. Na, ačiū. Daugiau nei porą žodžių nuskambėjo, e, išgirdote klausimus, dabar žodis jums. Ačiū. Dėkoju už klausimus, ponė Mikolašik. Galiu Jūs patikinti, kad stengiamės keistis, stengiamės didinti informuotumą apie narystę Europos Sąjungoje kad pakeistume padėtį susijusią su rinkimais į Europos parlamentą ir rinkėjų aktyvumu. Na, suprantu, kad e, pastarojo meto pareiškimai spaudoje, kuriuos pateikiau aš ir ministras pirmininkas, e, buvo susijęs su svarbiais projektais ir svarbia, svarbius anglaudos politikos vaidmeniu Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, atidarydami naują tramvajų liniją Bratislavoje mes kalbėjome apie sanglaudos politiką ir šiandien atidaromas naujas greitkelio ruožas finansuotas iš ES lėšų Slovakijoje. Taigi mes tikrai, kalbėdami apie tokius dalykus, turime keisti retoriką. Turime suprasti, kad dirbame ir su teisėkuros e, dosie, ir su teisėkuros veikla nesusijusiais dosie. Mes turime labiau pasistengti, turime į, į savo požiūrį įtraukti tos naujus aspektus. Mes turime grįžti prie ES pagrindų ir apie juos atvirai kalbėti. Ir manau, kad mes turėtume kalbėti patraukliau, kai bendraujame su jaunais žmonėmis turime kalbėti jiems suprantamą kalbą. Tikrai pritariu tam, ką sakė ponas Polčia, kad reikia informuoti visuomenę apie projektų e, rezultatus ir tie stendai ar plakatai nebėra pakankami, reikia išnaudoti kitas galimybės, pavyzdžiui, socialinę žiniasklaidą, nes būtent ten aktyviausiai reiškisi žmonės. Turime gal, kalbėti apie tai, kas vyksta Europoje. Nes tikrai kartais nacionaliniu lygiu žodžiu Briuselis yra piknaudžiaujama ir e, ta žodis vartojamas neigiamiams dalykams apibūdinti. Kalbant apie nedidelius kaimelius, kuriuos minėjo ponės Molkova, taip, jūs esate teisi, apie tai buvo kalbėta ir per aukščiausio lygio regionų ir miestų susitikimą. Dažnai tokie patys mažiausi kaimeliai net nenori prašyti lėšų, nes tai jiems reiškia didelę administracinę naštą. Mes e, žiūrime į Europos audito ir nacionalinio auditų rezultatus ir dažnai matome, kad tie rezultatai prieštarauja vieni kitiems. Taigi mes turime supaprastinti apskaitos standartus, e, fiksuotų dydžių skaičiavimą, taip pat turime galvoti apie programavimo metodus. Mes turime mm, suprasti, kad tai nėra mūsų pinigai, tai yra Europos mokesčių mokėtojų pinigai, kurių dauguma gyvena Europos miestuose ir kaimuose. Turime kaip galima geriau panaudoti tas lėšas ir e, turėtume rinktis ne tuos projektus, kurie yra tiesiog primetami iš viršaus ir nepasiekia tikslų. Ponas Polčiak taip pat kalbėjo apie bendruomeninį planavimą. Taip, mes e, tikrai remiame šią priemonę, nes dažnai yra taip, kad mažos savivaldybės turi tokių poreikių, kurių neįmanoma nustatyti ES lygių. Noriu padėkoti poniai Mikhailovai už galimybę kalbėti čia Europos parlamente, kalbant apie mūsų veiklą. Jūs, apie mūsų renginius, jūs kaip Europos parlamento nariai būsite kviečiami į daugelį jų. Tuose renginiuose dalyvaus ir ekspertai, Ir noriu pasakyti, kad tikrai gerbiu demokratiškai išrinktus atstovus. Aš pats daug metų dirbau parlamente ir aš suprantu, kad žmonės turintys aiškius įgaliojimus turi kalbėti aiškiai, kiek suprantu, Europos parlamento nariai turi Europos piliečių įgaliojimus. Ir galiu pasakyti, kad aš visada uh, gerbsiu Europos parlamentą, įsiklausysiu į jo narių žodžius. Ir diskusijos bei dėrybos su Europos parlamento nariais padėjo mums apsispręsti dėl savo prioritetų. Tie prioritetai yra grindžiami mūsų diskusijomis, kurios peržengė tų programoje numatytų prioritetų ribas. Aš nekantrai laukiu ir darbo artimiausius šešis mėnesius, tai bus įtemptas darbas, bet tikiuosi jis bus sėkmingas. Ačiū. Na, jūs tikrai labai malonių žodžių pasakėte Europos parlamento atšvilgių. Ačiū Jums už Jūsų prezentaciją, dėkoju už atsakymus į klausimus. Tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo per artimiausią pusmetį ir galite tikėti, tikėtis, kad mes dalyvausime visose jūsų pirmininkavimo renginiuose. Sėkmingo pirmininkavimo. Ačiū. Thank you. Ladies and gentlemen, we continue with our agenda. Ponios ir ponai, tęsėme darbą pagal darbo tvarkę. Kitas punktas B teminio skyriaus užsakytas tyrimas Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir kitų ES priemonių sąveikos didinimas siekiant Europo 2020 tikslų sąveika tarp įvairių ES priemonių yra labai svarbi, kad būtų išvengta nereikalingo dubliavimosi ir persitingimo ir siekiant didinti ES politikos efektyvumą. Regionės plėtros komitetas paprašė atlikti studiją, norėdamas išnagrinėti, kokia yra sąveika tarp Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir kitų ES priemonių, pavyzdžiui, programos Horizontas 2020, EFSI ir COSME. Šią temą jau vyko klausimai ir diskusijos parlamente. Šiandien bus labai įdomu išklausyti galutinės nuomonės parengus studijų tyrimą. Ta tyrimą atliko Europos politikos mokslinių tyrimų centras. Ir šiandien e, pas mus atvyko ponas K. Nekantrai laukime jūsų pranešimo, ponė Ką. Žodis jums. Ačiū. Labai ačiū už galimybę pristatyti šį tyrimą apie sąveiką. Tą tyrimą mes atlikome per pastarosius šešis mėnesius. Keletą žodžių apie mus. Europos politikos mokslinio tyrimų e, centras e, priklauso universitetui Glasge. E, turime keliolika darbuotojų, veikiame maždaug 40 metų, e, gilinamės į sanglaudos politiką, regioninę politiką. Kai kalbame apie sąveiką, labai svarbu suprasti, ką reiškia sąveika. Yra vartojama keletas skirtingų terminų šiam dalykui pavadinti. Na, mes nekalbame apie nuoseklumą. Nenorime tik tuo apsiriboti, nori, turime galvoti ir apie koordinavimą, apie informacijos mainų išdalymas ištekliais, taip pat e, siekiame ir papildomumo, kur vienas plus vienas lygų du, o kitas lygis jau yra sąveika arba sinergija, kai vienas plus vienas yra daugiau negu du. E, siekdami struktūrizuoti surinktą informaciją, mes galvojome apie pastangas kurti sąveiką pagal keturis matmenis. Visų pirma, tai yra reguliavimo aplinka, ji turi būti suderinta, toliau reikia valdymo, integruoto valdymo, e, strateginio planavimo ir galiausiai reikia įgyvendinimo ir taip pat koordinuotos kontrolės ir vertinimo. Ir matote, kad būtent remdamėsi šiais keturiais matmenimis mes ir parengėme savo pranešimo struktūrą. Ši skaidrė rodo, į ką mes gilinomės. Matote, kad mes gilinomės į bendro valdymo elementus, tai yra į fondus, ir lyginome juos su tiesiogiai valdomomis priemonėmis. Tai yra lyginome esi fondus ir priemonės. Visų pirma, mes pasikalbėjome su vairiais veikėjais ES lygių, o po to kalbėjome su atitinkamais subjektais valstybėse narėse. Kalbant apie mūsų techninę užduotį ir mūsų darbo apimtį, reikėtų pasakyti, kad mes pasirinkome šešias priemonės arba šešias sistemas. Ir remdamėsi jomis parengėme septynės atvejo studijas. E, pažiūrėjome, kas vyksta valstybėse narėse. Matote, kad gilinomės į keturias faktinės priemonės kurios yra gavusios finansavimą ir taip pat dar pasigilinome į dvi strateginės sistemas arba struktūras, kurios leidžia derinti šias abi skaidrės pusės. Mes nenorėjome apsiriboti vien struktūrinę ir sanglaudos politiką, todėl įtraukėme ir kaimo plėtrą, taigi įtraukėme inovacijas ir žemės ūkį. Bet to pasistengėme, mm, kad tinkamai apriektume tas 28 valstybės narės, mūsų biudžetas buvo ribotas ir mes nagrinėjome padėtį naujose, senose valstybėse narėse, problematiškose, netokiose problematiškose, mažose ir didelėse valstybėse narėse. Pirmiausia, nusprendėme, kad reikėtų pas, pažvelgti į ankstesnį 2007-2013 metų laikotarpį. Ta, tuo laikotarpiu buvo daug dėmesio skiriama priemonių atskirimui ir riboms tarp jų Mm, ir tik palaipsniui buvo pradėta siekti sąveikos. Buvo stengiamasi išvengti priemonių sutapimo ir stengiamasi laikytis taisyklių. Mes pamatėme, kad trūksta pusiausviros siekiant sąveikos ir reikėtų geriau derinti RTDI priemonės ir tose valstybėse narėse ir regionuose, kur nėra iškeltų aiškių saveikumo mm, tikslų, padėtis buvo vienokia, kur kitur ir taip pat galvodami apie 2007-2013 metų laikotarpį mes gilinomės į tuos mano keturis minėtus matmenis ir įgyvendinimo politika buvo didelė kliūtis saveikumui. Veikė keletas režimų, keletas sistemų, jo buvo sudėtingi. Ir dėl to e, pagrindiniai subjektai visą dėmesį sutelkė į įgyvendinimą, o ne į sąveiką. E, mes taip pat žiūrėjome įvairias priemonės, įvairius fondus, e, esi fondus, kurie anksčiau buvo struktūriniai fondai ir matome, kad dabar jau atsiranda tam tikrų e, valdymo iniciatyvų yra jau taikomos ir bendro valdymo priemonės, ir tiesioginio valdymo priemonės. Kalbant apie strategiją, atsiranda tam tikrų horizontalių strategijų, ypač čia turiu galvoje Lisaboną ir Europą 2020. Tai yra svarbios bendros strategijos padedančios siekti sąveikos. Bet čia vis dar lieka daug trūkumų ir yra nenuseklumo, ypač turiu galvoje teritorinius ESI fondus, tem, kur daugiausiai yra teminių ir tiesiogiai valdomų priemonių. Ir galiausiai įgyvendinimas e, tam tikrų praktinių gyvenimo pavyzdžių yra, tačiau jų nėra labai daug. Ir čia daugiausiai reikėtų kalbėti apie gebėjimų kūrimą. Ir, tačiau tai yra izoliuoti pavyzdžiai ad hoc iniciatyvos, nėra sisteminio požiūrio. Dabar pereikime prie 2014-2020 metų laikotarpio. Čia pagrindą sudaro e, teisinė bazė, buvo padaryta keletas reformų, tačiau vis dar lieka iššūkių. Pagrindinės reformos padėjo siekti sąveikos. Turime bendrų nuostatų reglamentą, turime bendras strateginės sistemas. Uh, Taip pat yra numatyta galimybė derinti įvairias dotacijas, pasitelkti išteklius iš įvairių šaltinių. Yra taikomi nauji išlaidų modeliai ir taip pat yra parengta ir supaprastinimo darbo tvarkė. Bet e, akivaizdus yra ir šių reformų trūkumai ir spragos. Mm, nes kiekvienam fondui yra skirtas konkretus reglamentas, kuris dažnai nedara su kitais. Taip pat mm, valstybės pagalbos e, taisyklės ir toliau lieka kliūtis siekiant saveikumo. Mm, Bet tos sąveika, sąveikų siekiama jau ir taip sudėtingoje reglamentavimo aplinkoje ta teisinė bazė reguliavimo aplinka yra labai svarbi, nes nesėkmė šioje srityje vėliau paveikia ir kitus matmenis. Tai yra svarbu, kalbant apie valdymą, strateginės sistemas ir įgyvendinimą. Valdymas. Šioje srityje pokyčių nedaug, jų, jie yra įgyvendinami tik jeigu to reikalauja teisės aktai, yra imamasi ES lygio iniciatyvų, taip pat valstybės narės imasi iniciatyvų, yra įsteigta aukšto lygio grupė dėl supaprastinimo, yra taip pat nemažai ir e, horizontalių darbo grupių veikiančių įvairiose generaliniuose direktoratuose. M, yra rengiamos ir išmanios specializacijos platformos. Valstybių narių lygių taip pat yra tam tikrų iniciatyvų, pavyzdžiui, Ispanijos ir tada įtinklas. Kitos valstybės narės taip pat pradeda ieškoti sąveikų, kur tai yra įmanoma. Vyriausybė valdymo iššūkiai yra gana dideli. Bendro valdymo modelis skirtas ESIF fondams yra sudėtingas. ES priemonės ir toliau yra skirstomos pagal temas ir veiklą, o komisijos lygių akivaizdus yra įvairių generalinių direktoratų susiskaidimas. Yra tam tikrų tarp struktūrų veikiančių tarp direktoratų, tačiau jos visą dėmesį sutelkia tik į parengiamąjį etapą. Valstybėse narėse ir toliau vadovaujamas individualių požiūrių į įgyvendinimą ir valdymo įvairiose politikos rytise. Mūsų nuomonė pagrindinis poslinkis palyginti su 2013 metais yra geresnis strateginis derinimas. Ypač čia reikėtų paminėti partnerysčių susitarimus. Jie yra tvirtas pagrindas sąveikai. Ir nauji elementai atsiradę sanglaudos politikoje, tai yra teminė koncentracija, sąlygos ir ypač regioninės inovacijų strategijos tai yra eksantė sąlygos įgyvendinant regionę politiką e, sutelkia įvairius veikėjus iš įvairių sričių. Programavimo etapas yra svarbi priemonė siekiant sąveikos. Galima dar į projektų rengimo procesą įtraukti įvairius kitus veikėjus, galima renkti bendras strategijas ir programas. Pavyzdžiui, Neseniai buvo imtasi mažų ir vidutinių įmonių iniciatyvos, kuria siekiama panaudoti įvairius fondus. Ir taip pat galima įtraukti prioritus ir priemonės, kurios apima įvairias ES priemonės. Mm, bet vis dėlto tam tikri strateginiai trūkumai gali ateityje užkirsti kelią siekti sąveikos e, dabar yra reikalavimas e, įtraukti skyrių apie koordinavimą ir apie tai, kaip bus užtikrinta sąveika. Mm. Bet vis dėlto e, tas koordinavimas ir bendradarbiavimas nėra labai konkrečiai susijęs su e, sąveika. Ir ne visos pastangos yra praktiškai įgyvendinamos. Kas vyksta praktiškai, kaip vyksta įgyvendinimas. Yra tam tikrų iniciatyvų, bet jos nebūtinai reiškia geriausią praktiką. E, mes atlikdami tyrimą pastebėjome, kad nors jau yra 2016 metai, daug kas mums sako, kad dar per daug ankstyvas etapas ir nelabai yra ką pasakoti. Taigi yra dabar pereinama nuo ES finansuojamų priemonių prie ESI fondų ir atvirkščiai siekiant sąveikos galima būtų e, bendrai rinkti duomenis, atlikti bendrus vertinimus, taip pat galima e, e, aktyviai bendradarbiauti su ESIF fondų institucijomis, taip pat galima teikti informaciją apie kitas finansavimo galimybės naudos gavėjams, galima rengti seminarus ir taip toliau. Visus šiuos dalykus mums minėjo apklaustieji, E, tačiau kol kas susidarėme tik dalinį vaizdą. Ir atrodo, kad daugiausia dėmesio sąveikai skiriama mm, programavimo laikotarpiu, o ne įgyvendinimo laikotarpiu. Ir valstybėse narėse dar pastebime tam tikrą susiskaidimą. Ir be to įvairios mm, skirtingi gebėjimai ir tradicijos valstybėse narėse ir skirtingose sektoriuose e, turi poveikio E, saveikumui. Dar trumpai norėčiau pristatyti tris pavyzdžius e, susijusių su trim atmenimis - valdymu, strateginė dimensija ir gyvendinimu. Vokietijoje veikia daugia pakopė darbo grupė, kuri siekia sąveikos įvairiais lygiais. Ta grupė rengia praktinės priemonės, pavyzdžiui, nuolat atnaujina informaciją apie kvietimus teikti pasiūlymus dėl išmaniosios specializacijos. Ir čia suvienyti ir ESIF ir Horizontas 2020 įgyvendimo institucijos. Rumunija taip pat yra įdomus pavyzdys, jie gyvendina EIP Agri iniciatyvą ir jau yra įsteigusi dar projektų rengimo etapu specializuota darbo grupė. Ir ji ieško sąveikos tarp kaimo plėtros finansavimo ir horizontas 2020 finansavimo. Čekijoje taip pat yra imtasi iniciatyvos, kuri leidžia e, derinti RDF e, finansuojamą infrastruktūrą ir dirbama su kitomis valstybėmis narėmis, kurios turi patirties šioje srityje savo pasisakymą baigsiu keliomis rekomendacijomis, vėlgi prisimindamas tuos keturis matmenis, kuriuos minėjau. Kalbant apie reglamentavimą, būtų svarbu suderinti teisės aktus visų pirma dėl valstybės pagalbos, nes esi fondų atveju ir tiesiogiai valdomų priemonių atveju valstybės pagalbos reikalavimai yra skirtingi. Uh, Kitas dalykas, reiktų sustiprinti nuostatas dėl bendro finansavimo. Svarbu stiprinti nuostatas dėl bendro finansavimo, kol kas yra sunku derinti finansavimą iš įvairių šaltinių ir čia reikia bendrų iniciatyvų. Toliau valdymas. Svarbu, kad generaliniai direktoratai geriau koordinuotų savo veiklą. Mes tai, at, į tai atkreipiame dėmesį, kalbėdami su įvairių direktorato atstovais. Jie mums sakė, kad iš skirtingų direktorato ateinanti informacija kartais skiriasi. Bet to reikia galvoti ir apie vadinamosius minkštojo valdymo variantų, variantus. Nes dažnai vadovaujamasi formalių požiūrių ir yra tiesiog padedami paukščiukai prie tam tikrų punktų. Toliau strateginės sistemos. Reikia daugiau nuoseklumo strateginiuose dokumentuose, taip pat reikia e, geresnio supratimo, kas yra sąveika, kaip jos galima siekti. Pastebėjome, kad e, labai skiriasi paskelbti susitarimai, kai kurie iš jų yra labai detalūs, išsamus, kiti apsiriboja tik keliais sakiniais. Ir strategijose turi būti aiškiai pasakyta, kaip praktiškai bus siekiamas sąveikos. Ir čia šiame skyriuje mes daug kalbame apie darbo grupės, apie tam tikrą koordinavimą, bet trūksta praktinio gyvenimo aspektų. Ir galiausiai įgyvendinimas. Būtų labai gerai, jeigu būtų rengiamos bendros darbo programos ir bendri kvietimai teikti pasiūlymus. Svarbu, kad pasiekta sąveika būtų stebima ir vertinama, kad būtų galima nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius. Naudos gavėjai nebūtinai žino, kokių galimybių ir kokios naudos duoda sąveika. Taip pat reikia uh, skirti dėmesio ir gebėjimų stiprinimui, nes visų projektų sėkmė priklauso nuo to, kaip jie yra praktiškai gyvendinami valstybėse narėse. Bet to reikėtų labiau naudotis siejančiomis struktūromis, reikia išnaudoti neformalių ir ad hoc kontaktų galimybės. Mm. Dažnai, pavyzdžiui, pasitaiko, kad staiga paaiškėja, kad kažkas turi praktinių žinių, kaip vienas ar kitas dalykas buvo įgyvendintas ir taip yra susidarome geriausios praktikos pavyzdžiai. Ir kitas dalykas, reikėtų stengtis mažinti administracinę naštą. Galima būtų, pavyzdžiui, numatyti paskaitas kaip atskirą biudžeto eilutę svarbus dalykas yra ir reputacija. Ir galiausiai kokį vaidmenį čia galėtų atlikti Europos parlamentas. Mes manome, kad Europos parlamentas galėtų aktyviai stebėti e, pažangą, kaip yra siekiama sąveikos, nors žinoma, šiuo etapu nelabai dar turime daug informacijos kas yra padaryta praktiškai. Taip pat reikėtų geriau suprasti, kas vyksta praktikoje. Ir galiausiai, kai kalbame apie sąveiką tarp įvairių politikos ryčių, būtų labai naudinga, jeigu Europos parlamento įvairūs komitetai taip pat siektų saveikumo ir keistųsi savo patirtimi iš skirtingų politikos krypčių. Tiek. Ačiū. Thank you. Thank you very, very ačiū, ačiū už tikrai įdomų pristatymą ir už jūsų puikiai atliktą darbą. Mėly kolegos, dabar žodis jums, ar turėsite klausimų ar pasiūlymų. Pradėsime nuo pono Nilseno. Aš jūsų klausydamas pažvelgiau jūsų skaidrų medžiagą Ir man kilo štai kokie klausimai. Pirmiausia, reikia konstatuoti, kad tarp komisijos direktoratų nepakankama koordinavimo, tai visiems žinoma tiesa. Tiesiog reikia tai pripažinti ir labai gerai, kad jūs tai aiškiai parodote savo medžiagoje. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad e, sinergija tarp ES finansinių priemonių yra nepakankama. Sinergiją galime įvertinti, įvertinant valstybių narių E, strategiją, regionų strategiją ir tik po to daryti apibendrinimus apie bendrą šių įgyvendinamų programų sinergiją. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į turizmo regionus, tai planavimas yra vykdomas nacionaliniu lygmeniu, o ne Europos lygmeniu. Tačiau pasirinkus šitą kelią gali iškilti tam tikrų problemų, kadangi reikalinga įkurti tam tikrus centrus e, tranzitinės atkarpas ir tada jau regionai gali pasinaudoti ES lėšomis. Tarp nacionalinių finansavimo programų ir e, europinių fondų jau galima tuo metu užtikrinti ir pakankamą sinergiją. Pone Vana, ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų pristatymą, už įdomią medžiagą. Labai gaila, kad mes aptarėme šitą tyrimą tik šią savaitę. Praėjusią savaitę plenarnėje sesijoje Strasbūrė mes aptarinėjome šitą temą. Yra buvo rengiamos rezoliucijas visais šiais klausimais ir būtų buvo verta išklausyti to tyrimo pristatymą anksčiau. Norėčiau paklausti keletų konkrečių klausimų. Tiesiog kryžminis finansavimas ir perspektyvinis planavimas. Manyčiau, kad labai svarbu, kad tai vyktų regionuose galbūt galėtume pasakyti, ką būtų galima pagerinti šioje srityje ir ką būtų galima supaprastinti. Septintajame puslapyje, antrame punkte jūs kalbate apie kryžminės kryžminio finansavimo strategijas. Todėl aš norėčiau sužinoti, ar visi Europa 2020 tikslai yra vertinami vienodai, ar vis dėlto yra kokie nors tikslai, kurie laikomi prioritetiniais, pavyzdžiui, užimtumo, galbūt aplinkosaugos ir taip toliau. Thank you. Um, other questions? Ačiū, dar bus norinčių kažko paklausti. Aš pati norėčiau užduoti porą klausimų. Visų pirma, Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad buvo atlikta tiek daug tyrimų ir visi tie rezultatai buvo įtraukti į jūsų pristatymą, nes plenarinėje sesijoje vykusiuose diskusijose per tas pusantros minutės, kurios buvo man skirtos, bandžiau uh, paminėti tai, jo kalbant apie sinergijas, apie sąveikas, reikia galvoti apie visus uh, sinergijos lygmenis, ne tik apie sąveiką tarp programų ar projektų ar rezultatų, tačiau taip pat reikia galvoti ir apie sąveiką tarp visų suinteresuotų šalių visais lygmenimis. Tad ačiū Jums, ačiū už tai, kad palėtėte tai ir savo tyrime. Labai įdomu matyti visą tą procesą ir suvokti, kad tai nėra tik kažkoks vienadienis veiksmas. Ir suprantu, kad per vienas diskusijas sunku įsigilinti į tokį klausimą, kaip ir neįmanoma jo aptarti e, atliekant vieną tyrimą. Tad norėčiau paklausti jūsų. Ar matote kažkokių galimybių gyvendinti tas jūsų minėtas iniciatyvas, tai yra gerosios praktikos pavyzdžiai iš valstybių narių? Man atrodo, kad problemos šaknis lypi tame, kad valstybės narės nori pasiekti sąveikos tarp skirtingų veiklos programų ir priemonių, kuriomis naudojasi. Ar jums atrodo, kad tie pasiekti rezultatai, nors e, skaičių dar neturime daug, galėtų būti panaudoti geresniai komunikacijai, skelbiant žinę apie tai, kokią teigiamą įtaką turi sanglaudos politika ES siūlomos priemonės. Ir paminėti, kad sinergija yra visako centras. Ačiū, dabar žodis Jums. Ačiū labai už pateiktus klausimus. Dabar pirmasis klausimas. Uh, buvo teirautasi apie koordinavimą tarp generalinių direktoratų ir komisijos. Na, tikrai nenorime dabar pirštų badyti į komisiją ir vien tik į komisiją. Na, iš ties nieko nebadame pirštų. Tačiau noriu pasakyti, kad labai svarbu tai, kas vyksta valstybėse narėse, tai yra nemažiau svarbu ir jeigu pažvelgtume į tyrimą, man atrodo, kad ir ataskaitoje, ataskaitoje taip pat yra tai paminėta. E, taip, svarbu be abejo užtikrinti koordinavimą tarp generalinių direktoratų, tačiau nemažiau svarbu tai, kas vyksta tarp valstybių e, narių. E, reikia užtikrinti, kad būtų bendraujama tarpusavyje, tai būtų daroma konstruktyviai. Be abejo, koordinavimo trūksta, tačiau bendravome su įvairių direktorato atstovais, su augimo, judumo direktorato atstovais. Ir turiu pasakyti, kad buvo pademonstruotas pasirinkimas dirbti su kitų direktoratų atstovais. Tad tikrai pripažįstama, kad to bendradarbiavimo galbūt iki šiol trūksta. Na ir nesu tikras, ar teisingai supratau antrąjį jūsų klausimą. Kalbėjote apie ES finansavimo e, derinimą su nacionalinėmis politikomis ir nacionalinėmis lėšomis. Suprantu, kad e, e, tai nepatenka į mūsų atlikto tyrimo e, kontekstą, tad nelabai ką galiu ir pakomentuoti dabar. Dabar tas kryžminis finansavimas ir kelių fondų panaudojimas, derinio kelių fondų panaudojimas. Tačiau iš esmės buvo siekiama įvertinti, kaip ESI fondai panaudojami, kaip jie derinami su kita politika. Ir galbūt galėtumėte susipažinti su to tyrimu, kurį pristatėme prieš vienerius metus. Tai buvo šiek tiek ankstyvas tyrimas, kalbant apie programavimo laikotarpį, tad buvo sunku surinkti kažkokiu tai praktiniu pavyzdžiu. Tačiau praėjusiu metu birželio mėnesį mes pristatėme tyrimą dėl strateginio nuseklumo sanglaudos politikoje ir dėl to, kaip skirtingi fondai veikia. Ir galbūt šiek tiek per anksti buvo atliktas tas tyrimas. Pirmiausia, galbūt reikėjo įvertinti tai, kas vyksta ESI fondo kontekste ir tada jau žengti tą papildomą žingsnį. Tačiau bet kuriuo atveju būtų įdomu gauti naujausią informaciją apie tai, kas vyksta, kalbant apie, apie tas veiklos programas ir jų įgyvendinimą. Nu, kalbant apie e, pažangų e, augimą, dauguma žmonių, su kuriais bendravau, minėjo, jog buvo kombinuojami esi fondai su Horizontas 2020. Analizavome ir kosmę, ir EFSI, ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Ir dažnai buvo minima Horizontas 2020 programa. Ir tiesiog e, ta programa buvo panaudojama dažnai todėl, kad ji turėjo tikrai didžiulį biudžetą. RDF e, taip pat yra kita programa, kuri buvo itin populiari Tad, kaip jau minėjau, horizontas 2020 e RDF susilaukė daugiausia dėmesio. Ir galbūt tiesiogiai negaliu atsakyti jūsų klausimą, tačiau taip tas pažangus augimas su tuo yra susijęs. Dabar prakti gerosios praktikos pavyzdžiai valstybėse narėse. Atliktame tyrime apie tai buvo o, klausama tačiau mums taip pat atrodo, kad galbūt šiek tiek per anksti kalbėti apie įgyvendinimą. Galbūt reikėtų rasti darbo grupę, kurie apie tai kalba ir jeigu prisimintume tos keturis lygius - reguliavimo, strateginį, valdysenos ir įgyvendinimo. Ir jeigu jau kalbėtume apie konkrečius projektus, manau, kad paprastai, pažiūrėjau, kalbant apie Klinskai programą, ten yra surinkta visa reikalinga informacija apie gyvendintus projektus. Taip pat Horizontas 2020 iniciatyva siekusi įtraukti suinteresuotas šalis. Na, tačiau ne visada lengva surinkti tuos gerosios praktikos pavyzdžius ir e, galbūt perkelti juos į kitą kontekstą, nes jie yra įtin specifiniai. Ir vienas iš apklaustųjų asmenų buvo iš Velso ir Velsas yra vienas tų pavyzdžių, kur institucija, e, ta pati institucija Velse buvo atsakinga ir už e RDF ir Horizontas 2020 programų įgyvendinimą. Nežinau, kaip tai veikia praktikoje, aš pats su to klausimu nedirbu. Gali būti, kad tiesiog darbuotojai dirba tame pačiame pastate ir jie turi galimybę neformaliai uh, apsikeisti informaciją. Štai ir gerosios praktikos pavyzdys. Ačiū. Ačiū, ačiū dar kartą už Jūsų pristatymą ir diskusijas. Na ir šiandienos posėdį jau galėsime baigti, darbą tęsime rytoj nuo 9 val. ryto, tad iki susitikimo rytoj, o dabar kviečiu salėje likti koordinatorius. Mes tęsime koordinatorių posėdį. Okay.